Dabar aptarsime Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimą dėl padėties Jemene. Žodis komisijos nariui. Ačiū dar kartą pirmininkė, gerbėmieji nariai. Man labai malonu turėti progą Federiką Mogerinį vardu aptarti padėtį Jemenę su jumis šiandien krizė Jemenė daro poveikį visiems artimiesiems e, rytams ir sulaukia vis daugiau dėmesio iš tartutinės e, bendruomenės. Adeno e, įlanka, Raudonosios jūros dalis, kanalai, kurie jungia Viduržėmio jūrą su Indijos vandenynų, kyla e, pavojus, kad e, ši krizė gali dar labiau plisti ir e, ten labai aktyvios tokios organizacijos kaip Al-Qaeda ir kitos, jos buvo įsisteigusios Somalija, Somalio pusėsalyje Ir dabar e, Jemenė e, tai situacijai pasitarnauja dar tai, kad nėra nulatinės vyriausybės ir regioniniai partneriai turi pasirūpinti e, saugumu šiame regione, nes kol kas ten vyrauja tik chaosas. Liepos ketvirtąją dieną e, sukako šimtas dienų nuo prezidento Hadi įsiuntimo ir e, Taip pat um, buvo e, suaktyvėjo e, husių e, veikla šiame regione. Daugelis žmonių žuvo, 14 tūkstančių žmonių sužaloti. 21 milijonui gyventojų arba 80 procentų gyventojų reikia pagalbos. Dabar Jemene pagalbos reikia daugiau e, žmonių nei kad e, visame e, regione. Ir Užsienio reikalų ministrų taryba patvirtino išvadas šią temą šiais metais balandžio mėnesį. Vyriausiai įgaliotinė ir padarė išvadą neseniai, kad reikia toliau dirbti ties um, uh, šiuo klausimu, uh, užmėgsti konstruktyvų dialogą su visomis suinteresuotosiomis uh, šalimis. Ir, um, žinoma, nepriimtini buvusio prezidento vykdomi veiksmai, kuriais siekiama prieštarauti Junktinių tautų organizacijos saugumo tarybos rezoliucijoms tikimasi, kad e, bus rastas tvarus sprendimas, kuriuo bus e, pažabota teroristų veikla ir bet koks ilgalaikis sprendimas e, turėtų kovoti su nestabilumo priežastimis, kurios yra glaudžiai susijusios su istorinė praeitimi, ekonominių struktūrų stygiumi ir kitais aspektais. svarbu paminėti jungtinių tautų specialų įgaliotinį mm, Ismailą Uldą Šeik Ahmedą, kuris stengiasi atgauti pasitikėjimą ir vyko į Jemeną birželio antroje pusėje. Reikia imtis priemonių, kad būtų užtikrintos paliaubos, kad kariaujančios pajėgos nurimtų ir kad sumažėtų konfliktinių situacijų susijusių su husiais. Turi būti vadovaujamas Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos 2216 išvadomis ir principais būtina elgtis sažiningai ir į visus e, teisėtus e, rūpešius bus tinkamai atsižvelgta politinėme kontekste. Gerbėmėjai nariai, humanitarinis e, poveikis visų tų įvykių, kurie vyksta šiuo metu Jemene, pilietinė visuomenė ir ypač vaikams pasiekia nerima keliančio masto ir tai tikrai drastiška humanitarinė padėtis taikymasis į civilinę e, visuomenę, jungtinių tautų e, misijas, e, ligoninės visiškai nepriimtinas. Būtina užtikrinti, kad humanitarinė pagalba pasiektų Jemeno žmonės ir Europos Sąjunga padeda jungtinių tautų organizacijai siekti savo tikslų, užtikrinti paliaubas įtvirtinti e, taiką, e, tiekti svarbiausius e, gaminius, įskaitant kūrą, maistą, kasdienio gyvenimo būtinus kasdien gyvenimo būtinus dalykus. Taip pat siekiant minėtų tikslų labai svarbu, kad iš Jemeno būtų vykdomas transportas rytų kryptimi ir kad e, būtų gyventinami kiti tikslai jungtinių tautų e, įtvirtintas e, patikrinimų inspekcijų mechanizmas turėtų būti stiprinamas ir taikomas į Jemeną vykstantiems laivams ir kitoms transporto priemonėms. Svarbu, kad būtų įgyventinama tarptautinė humanitarinė teisė ir žmogaus teisės, ypač siekiant apsaugoti civilius visais atvejais turi būti susilaikoma nuo kenkimo civiliniai e, visuomeniai, civiliams e, e, turėtų būti draudžiama pasitelkti civilius kariniais tikslais, jais pasinaudoti. Taip pat reikėtų skirti pagalbą siunčiant medicinos darbuotojus, pasiuntinius greitosios pagalbos, transporto priemonės į visus regionus, kurie labiausiai kenčia. Naujasis humanitarnės pagalbos biuras jau e, skyrė 25 e, milijonus e, eurų pagalbai Jemenui, kad būtų patenkinti būtiniausi poreikiai. Taip pat siekiama užtikrinti neribota prieiga prie visų šių išteklių humanitarnės pagalbos, kad būtų nedelsiant suteikiama būtinoji pagalba. Taip pat uh, Jeigu nebus atkurtas komercinis transportas, baiminamasi, kad 80 procentų humanitarinės pagalbos nepateks į Jemeną. Šios krizės sprendimas turi būti politinio pobūdžio, nes kitaip jis tik plinta, polarizuojasi ir gilėja Komisija aktyviai deda pastangas, kad padėtų Junktinių tautų organizacijai ir kitoms suinteresuotosioms šalims, kurios aktyviai veikia šiame regione, e, siekdamos e, įtvirtinti taiką. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju komisijos nariu. Periname prie diskusijos. Ir Aš norėčiau taip pat pasveikinti pas mus atvykusius lankytojus. Dabar pasisakys e, frakcijos stovai. Aliot Mary. Ačiū, ponė pirmininkė, tai pirmasis komisijos nariai. Jemina šiandien puikus yra pavyzdys tų e, įtampų ir problemų, kurios egzistuoja e, artimuosiuose rytuose. Persijos įlanka tikrai išgyvena geopolitinį disbalansą šiuo metu ir jūs apie tai kalbėjote ir akivaizdu, kad tai, kas vyksta Jemenė, paveiks padėti e, ir Adeno įlankoje ir visame platesnėme regione. Ir kągi galima būtų padaryti, kad e, situacija Jemenė nepaveiktų mūsų ekonominės saugumo ar kultūros situacijos. Europos Sąjunga negali nesidomėti tuo, kas vyksta šioje tolimojo ir prastai žinomojo šalyje, vien, vien dėl to, kad tai taip pat gali paveikti ir padėti Europos Sąjungoje. Šiandien Saudo Arabija ir Bahreinės, Egiptas, Jordanija, Kuveitas, Marokas, Kataras, Sudanas ir uh, uh, Jungtinių Arabų Emiratų su vakarų parama pirmą kartą susitelkė savo pastangas ir surengė oro antskridžių kampaniją. Tai yra pirmasis kartas, kai šios šalis, kurios turi nemažai skirtumų, šiandien sudarė koaliciją. Ir Mes puikiai suprantame, kad karinėmis priemonėmis nepaveiks atkurti nacionalinės, politinės ir saugumo pusiausviros, o tai yra nepaprastai svarbu tam, kad regionas būtų stabilus. Negalima pamiršti, kad įlankos šalės yra mūsų sąjungiai, kovojant su teroristais ir ypatingai Daešu. Ir aš turiu klausimą, ką ES pati daro tam, kad sudalyvautų atkuriant stabilumą Jemene. Juk reikėtų tik to imtis tokios ar tokios iniciatyvos, nes e, mes negalime, mes turime tam tikrų, skaitant ir finansinių interesų, ir turime imtis veiksmų. Kaip galima būtų taip pat veiksmingai padėti civiliams gyventojams, kurie pirmieji kenčia nuo karinių veiksmų. Ir Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad mes turėtume pasinaudoti dabartinę situaciją tam, kad imtumėmės iniciatyvų gerinant moterų padėtį šioje šalyje, nes jų statusas, ko gero, yra pats atsilikęs, e, pats retrogradiškas visame pasaulyje. Dėkoju toliau. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Howitt. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tikrųjų, šiandien, kalbant apie Jemeną, reikia pirmiausia kalbėti apie humanitarinę katastrofą, kuri šiuo metu krečia e, e, Jemeną. Junktinės tautos paskelbė aukščiausiojo lygio humanitarinės katastrofos būklę Jemenė. 80 procentams žmonių reikia skubios pagalbos. E, 11,5 milijonų žmonių negali apsirūpinti maistu ir šiandien dar 2 milijonai prie jų prisijungia. Jungtinė, jungtinių tautų įgaliotinis pasakė, kad liko tik vienas žingsnis iki bado. Daugybė vaikų nebegali e, lankyti mokyklų, o vienas iš trijų kovotojų yra nepilnamečiai, nepilnametis. Mes turėtume paremti Junktinių tautų generalinio sekretoriaus iniciatyvą padaryti pertrauką, kaip jisai ragino elgtis per Ramadaną. Ir mes manome, kad reikia kovoti su ISIS ir Daešu, tačiau pirmiausia, reikia rūpintis civiliais gyventojais, nes Saudo Arabijos sudavojama koalicija primetė blokadą ir dėl to jos kenčia pirmiausia civiliai gyventojai. Buvęs prezidentas Hadi e, e, baigė eiti savo savo, eiti savo pareigas, baigėsi jo kadencija ir jisai e, pateikė prašymą de, uh, padėti jam. Ar tas jo prašymas nebuvo panašus į Janukovičiaus prašymą teikti jam pagalbą? Ir todėl aš manau, kad negalima sakyti, kad vykdomi veiksmai yra visiškai teisėti. Reikia daryti ar tie veiksmai padės mums atkurti stabilumą. Mums reikia e, visas e, šalis apimančio politinio proceso, kuris padarytų galą tam nestabilumui ir karinių konfliktui. Be to reikia suprasti, kad vystimasis turėtų būti mūsų prioritetas, jei mes norime, kad e, šis regionas ateityje klestėtų. Pirmiausia, reikia nustoti taikytis į civilius gyventojus ir daryti viską, kad būtų ieškoma diplomatinio politinio sprendimo. Ir taip pat reikia suteikti humanitarinę pagalbą tam, kad žmonės nebadautų. Dėkuoju toliau AKR frakcijos vardu kalbės ponas Tanokis, turite vieną minutę. Pone Pirinkė, Jemenas yra arabo pavasario žlugimo pavyzdys, nes tuomet Ali Abdulus Sadi buvo nuverstas ir Iranas rėmė Husus e, bendruomenę ir, ir e, buvęs prezidentas Hati turėjo pasitraukti į Rijadą. Ir matome, kad Saudo Arabijos koalicija dabar stumia Husius ir, e, ir ketina užimti Adeno miestą. Daugiau nei 3 tūkstančiai žmonių buvo e, e, nužudyta, tarp jų daugybė civilių ir gyventojų ir moterų ir vaikų. Ir e, taip atsitiko dėl Saudo Arabijos vykdomų oro antskridžių, kurie pažeidžia tarptautinius humanitarinę teisę, beje, ją pažeidžia visi Adeno įlankoje ir arabų pusęsalyje aktyviai veikia Al-Qaeda. ES vargu ar gali ką padaryti, galime tik teikti humanitarinę pagalbą. Ir aš, ragin, aš ir mano frakcija raginame visus sugrįžti prie darybų stalo ir susilaikyti nuo tolesnių karinių veiksmų. Dėkoju, ponė Tanokai. Pone Tanok. Gerbamasis Karber, noriu užduoti Jums klausimą. Ar atsakytumėt į klausimą? Pone Karber, prašau. Ačiū, ponė Tanuk, už tai, kad sutikote atsakyti į mano klausimą. Mes e, atsuojam skirtingoms politinėms ideologijoms, bet ar Jūs pritartumėt man, e, kad reikia pripažinti Somalilendą, net tai yra stabili šalis, kas yra labai reta šiame regione. Ir ir jie padeda Berberio uoste tiems pabėgėliams, kurie atkeliauja iš pietų Jemeno. Dėkuoju, pirmininkė. Taip, aš manau, kad Somalija lenda reikia pripažinti, tai yra demokratiška šalis, joje e, e, galioja teisės viršenybės principas ir tai yra politiškai stabili šalis, kuri kovojo ir su islamistų terorizmu, ir su piratavimu. Taip, iš tikrųjų, kažkada ta žemė priklausė Britų imperijai. Ir e, be abejo, galima būtų ginčytis, kad, tai gali, kad e, ta šalis gali būti visiškai nepriklausoma. Bet šiandien mes kalbame ne apie Somalilendą, kuris man gal ir rūpė, bet apie Jemeną ir jame vykstančią humanitarinę katastrofą. Kaip jau minėjau savo kalboje, daugybė pabėgėlių per Adano įlanką. Uh, uh, pasitraukė iš Jemeno į Berberio uostą ir tenai daroma viską tam, kad e, galima būtų padoriai priimti šios pabėgėlius. Taip iš tikrųjų reikėtų pripažinti Somalilendą. Ačiū, ponia Šakė, 2 minutės 30 sekundžių. Alde, frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai, kolegos. Jemeno skurtų žmonės e, patiria didelę žalą, kenčia nuo e, valstybės e, nefunkcionavimo, struktūros nefunkcionuoja ir dabar dar ir patiria didžiulį, e, pasidarė karinių konfliktų aukos, tūkstančiai žmonių pradedančių metų pavasariu buvo priversti bėgti, daugybė žuvo ir yra turima duomenų, kad naudojamos kasetinės bombos, reikėtų atlikti tyrimą, ar taip yra iš tikrųjų ir tas tyrimas turėtų būti nepriklausomas ir taip pat reikėtų ištirti kitus nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti ir kurie galėtų būti įvertinti kaip nusikaltimai prieš e, žmoniją. E, žmonės yra nusipelnę e, taikos ir juo, reikia juos apsaugoti, turime rodyti didesnę pagarbą žmogaus gyvybei. Mes e, Kviečiame visas konflikto šalis nedelsiant nustoti e, naudoti smurtą, kadangi žmonės kenčia Al-Qaeda, taip vadinamo Islamo valstybė ir kitos teroristinės organizacijos naudojasi šią padėtimi e, ir piknaudžiauja Jemeno situaciją ir yra e, humanitarnės bet kokios pastangos e, e, žlunga ir mes matome, kad tai, čia, čia yra patiriama istorinė krizė ir, ir, ir taip pat Mes žinome, kad ir daugybė vaikų yra naudojama kaip verbuojama kariais ir tai yra didžiulė negarbė. Mes turime užtikrinti, kad e, vyktų dialogas, e, kad būtų deskaluojama padėtis, juk yra politinis sprendimas, e, ieškant konstruktyvesnio regiono veikėjų vaidmens, kaip daugelis tą minėjo. Ir tai kuo daugiau įvairių konfliktinių pusių įsijungia į, šią, į šį karą, į šį konfliktą, tuo labiau jisai kenčia užsienio veikėjai taip pat turėtų nustoti kištis, nereikėtų dar labiau pilti žibalo į ugnį. Europa turėtų paremti bet kokias jungtinių tautų pastangas, pradedant dialogą, kuris galiausiai pasibaigtų e, šio konflikto taikiu sprendimu. Tik tai jungtinės tautos turėtų daugiau padaryti, užimdamos e, vaid, lyderės vaidmenį, kad šios pastangos nenueitų veltui. Dėkui. Ačiū, dabar žodis suteikiamas ponui Kuzo pirmuoji GUE frakcijos vardu. Prašau. Konflikto. Ačiū, panė pirmininkė. Čia kalbame apie konfliktą, kuris, dėl kurio kenčia daugybė žmonių. E, taip, tai yra e, chaoso šiame regione, kuris prasidėjo nuo karo e, Deno įlankoje ir vienšalių vienšalio kišimosi. Dabar yra sudaryta koalicija, kurie vadovauja Saudo Aramija, nors tai yra labai keista, tai yra mm, diktatūra. Bet mes turime su, su šia šalimi bendrų interesų, e, ekonominių interesų. Ir e, ši šalis dabar e, e, užsijima neteisėtais kariniais veiksmais. Mes turėtume neleisti jai toliau tęsti tokių veiksmų. Mes turime ieškoti politinio sprendimo, reikia nustoti tiekti ginklus į šį regioną, baigti bombarduoti regioną ir Taip pat reikėtų iški, pas, pasmerkti tokias valstybės kaip Vokietija ir Prancūzija, kad jos nesilaiko Elksinos kodekso. Dėkoju. Reikia ieškoti politinio sprendimo, um, kad įspręstume um, padėtį Jemenė. Negalime leisti, kad situacija ir toliau išliktų tokia pati, uh, nes um, tai tik paskatins ekstremistus dirbti dar aktyviau reikia trumpalaikių laikotarpių užtikrinti, kad e, būtų įmamas aktyvių veiksmų ir e, pritariu e, argumentams, kad reikia užtikrinti, jog humanitarinė pagalba pasiektų tuos, kam jos reikia ir daugelis vyriausybių, įskaitant ir Junktinę karalystę, padeda kuo tik gali. Yra ir abejotinos e, taktikos, turime užtikrinti, kad e, viską stebėtume, kad e, neleistume toliau Jemeno žmonėms kentėti dėl netinkamos taktikos. Ačiū. Ponui Smitui dabar FDD frakcijos vardu ponas Karver. Neseniai siekiame e, kartu e, susijungę paveikti padėtį Jemenę ir e, išanalizuoti tą tragišką padėtį, būdami vietoje. Kalbama apie tai, kad vis daugėja aukų, kad visiškai sunaikinama e, Jemeno infrastruktūra. Pirminkė, e, šiuos skubius klausimus reikia spręsti pasaulio mastu, e, reikia užtikrinti tvarias paliaubas Ir e, visi kolegos šiuose rūmuose kalbėjo apie tai, kad reikia imtis skubių prioritetinių veiksmų, reikia e, daryti spaudimą kuo skubiau ir užmėgsti e, tinkamą dialogą, tačiau baiminamasi, kad nebus pakankamo tinkamo organizacijų atstovavimo ir dabar yra įvairių netikrų atstovų, kurie iš tikrųjų neatstovauja organizacijoms ir tai taip pat e, kelia baimių ir problemų. Jemenas šiandien yra tragiškas e, pavyzdys. Ar tarptautinė bendruomenė neturėtų pagalvoti apie tai, ar vieningas e, Jemenas yra realistiška perspektyva. Manau, kad reikia viską kruopšiai apsvarstyti ir reikia pasimokyti iš praeities klaidų, kad jos nebepasikartotų. Dėkoju, tai buvo frakcijų vardų kalbėję kolegos, dabar e, kiekvienas kalbė savo vardu ir pirmiausia ponas Pašpišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai dėmiai Klausiausi šios diskusijos, pradžioje girdėjau tai, ką pasakė komisijos narys ir norėčiau jam padėkoti už tai, kad šioje plenarnėje sesijoje šiandieną mes svarstome šį klausimą. Mes taip pat e, turime diskusiją apie Siriją, apie Iraką. Ir, ir diskutuodami apie tuos dalykus mes užmirštame Jemeną, tačiau jau kalbame apie regioną, kuris yra nepaprastai didelės strateginės reikšmės. Ir šis pilietinis karas, jeigu jis toliau tęsis, gali privesti prie konfrontacijos tarp šytų ir sunitų, tai būtų nepaprastai, dėl to mes daryti, turime daryti viską, kad e, konfliktas būtų deskaluojamas. Nežinau, ar mums pavyks e, situaciją, tas problemas išspręsti greitai, esu skeptiškai nusiteikęs, tačiau manau, kad e, pastangos išspręsti konfliktą tikrai pageidautinos, kad e, mes norime išvengti dar labiau sustiprėti teroristinėms organizacijoms šiame regione. Centrinės vyriausybės Jemeną stiprinimas, stiprina ir Al-Qaida, ir Islamo valstybė. Ir mūsų požiūriu tai yra pati, pats didžiausias pavojus. Todėl reikia raginti ES stiprinti politinį dialogą su Jemenu ir taip pat e, pasistengti išspręsti tą humanitarinę krizę, kuri, e, kurią patiria tūkstančiai žmonių šiame regione. Dėkoju. Ponas Kan. 100 days into the conflict, the security and humanitarian situation. Po to, kai praėjo šimtas dienų nuo konflikto pradžios, humanitarinė e, situacija tik tai blogėjo. Aš apgalėsnauju dėl visų prarastų gyvybių. Tačiau mane neramina tai, kad e, dėl tų neramumų gali kilti tikras regioninis konfliktas, kuris destabilizuos artimuosius rytus ir kuris sukels grėsmę mūsų ekonominiams ir saugumo interesams. Europos Sąjunga da, e, turi padėti Jemenui ir jo žmonėms. Pirmiausia, turime nutraukti smurtą. Humanitari, mums reikia humanitarnio pobūdžio paliaubų tam, kad galima būtų teikti pagalbą 80 procentų Jemeno gyventojų. Tačiau ES nėra visagalė ir todėl aš norėčiau kreiptis į Saudo Arabiją ir ypač į Iraną, regiono žaidėjas, tam, kad jos prisimtų atsakomybę už visų Jemeno piliečių gerovę. Silpnas valdymas, korupcija, nedarbas, neteikiamos socialinės paslaugos. Visi šie dalykai paskatino konfliktą Jemenė. ES turi pasinaudoti savo tarptautinę patirtimi, kuriant uh, demokratinės institucijas, tam, kad padėtų naujai Rėmino vyriausybei susiformuoti taip, kad ji atstovautų visiems Jemeno žmonėms. Dėkoju. Toliau vieną minutę suteikime poniai Fotygai. Ačiū, gerbiamasis ponė pirmininkė, gerbiamasis komisijos nary. Chaosas ir konfliktas Jemene tik blogėja. Ši šalis šiandien yra panašiai į Libiją ir į, į kitas šalis, kurios yra paskendusios konfliktuose. Saudo Arabijos vadovaujama karinė koalicija neveikia. Be to mes stebime, kad nebevyksta dėrybos, kuriom turi vadovauti Junktinių tautų specialusis įgaliotinis Jemenui ponas Ahmed. Be to žiniasklaidoje rašoma ir apie diskusijas ir dėrybas Omane. Rašoma apie Omano pastangas ir mes tikimės, kad jos duos gerų rezultatų. Jemene žmonės dabar kenčia nuo tikros humanitarnės katastrofos ir mes Europos Sąjungoje turime suvaidinti kuo didesnį vaidmenį tam, kad šis konfliktas būtų įspręstas, bet to vyriausių galiotinė turėtų padaryti daugiau, kad būtų teikiama geresnė humanitarnė pagalba. Dėkuoju toliau ponė Gomis. Vieną minutę. Jemenė netrukus gali prasidėti visiškai nekontroliuojamas e, e, religinio pobūdžio konfliktas. Mes turime reikalauti, kad kariniai veiksmai būtų nutraukti, kitaip šis e, šalis tikrai nusirisi tikrą chaosą. Yra naikinamas kultūros paveldas ir visa kita, infra, vis, visa infrastruktūra. Turime padaryti viską, kad tokios organizacijos kaip Islamo valstybė ir Al-Qaeda negalėtų dar labiau įsitvirtinti šiame regione. Problema yra ta, kad nuo karinių konfliktų labiausiai kenčia civiliai gyventojai ir pirmiausia moteris ir vaikai. ES turi taip pat pareikalauti, kad būtų panaikinta Saudo Arabijos pri, uh, pradėta uh, laivų blokada. Reikia reikalauti, kad visos valstybės laikytųsi tarptautinės teisės ir kad netiektų ginklų toms šalims, kurios naudoja juos prieš civilius gyventojus, o tu beje ir užsieima Saudo Arabija. Dėkoju. Visi, kas buvo užsirašę pasisakyti, jau pasisakė ir toliau pradėmus panašų pasisakymų procedūrą. Ačiū, ponė Pirinkė. Na, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad Jemeno kaimininės šalis priėmė nemažai Jemeno pabėgėlių. Turime būti joms už tai dėkingi, nes e, toks elgesys e, kontrastuoja su tuo, ką mes stebime kartais ES, kai kuriuose ES valstybės narėse. Antra, kanu, e, antra mano pastaba yra tai, kad be abejo krizę reikia spręsti pirmiausia diplomatinėmis priemonėmis. Ir pirmiausia, reikia susitarti dėl paliaubų, tam, kad galima būtų suteikti humanitarnę pagalbą tam, kad ir Al-Qaeda, ir reikia padaryti viską, kad ir Al-Qaeda, ir teroristai, ir sukilėliai, ir Saudo Arabijos vadovaujama koalicija nutrauktų karinius veiksmus. Po to reikia kurti Jemeno vyriausybę, naują vyriausybę, kuri atstovautų visoms socialiniams ir, visu, ir kitoms grupėms Jemenė. Jeigu. Ponas Funsulika, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Jemenas patyrė pačią didžiausią krizę per daugybę metų, kuri kuria naujas problemas ir neleidžia, e, ir neleidžia iš, užtikrinti prieigos prie pagrindinių e, šios šalies e, gamtingų išteklių. Ir pastarieji labai gazdinantis įvykiai E, rodo, jog šis, e, ši situacija ir visos tos tendencijos jos persi, persimeta į plati, apima visą regioną plati, plati, už jo ribų ir dabar e, vyksta įvairūs kariniai veiksmai ir mes e, turime e, reikšti savo susirūpinimą situaciją Jemene. Mes turime paremti visomis, e, visomis pastangomis dėrybas ir padėti Jemeno žmonėms, teiktiems humanitarinę pagalbą ir reikia daryti viską, kad ši krizė būtų išspręsta ir reikia sustiprinti jungtinių tautų vaidmenį, reikia prisidėti prie humanitarinių veiksmų. Tai aš taip pat esu įsitikinęs, kad tik tai platus politinis sutarimas tarp visų e, šalių, skaitant ir to, tų, kurios derasi, gali prisid... E, leisti sukurti e, taikų ir stabilų ir Jemeną su vientisą teritoriją. Dėkoju. Marijas. Situacija Jemene ir toliau išlieka labai jautri. Ši šalis gali mm, atsidurti tikrame chaose ir pastar, tie, kas skaitė pastarojusiomis dienomis e, žinias e, spaudoje, e, E, turėtų būti labai susirūpinę ir šokiruoti. Nuolat liejasi kraujas ir e, atsi... diplomatai keliauja iš šios šalies, traukiasi iš šios šalies, yra blokuojami iš šios šalies uostai yra kasdieną žudomi žmonės, tūkstančiai, dešimtųčiai, dešimtis tūkstančių žmonių bėga į kaimininės valstybės, kad išgelbėtus, gelbėdami savo gyvybės. Ir jie turėtų atvykti ir į Europą, pavyzdžiui, Graikiją. Čia jau pasirodė pirmieji pabėgėliai iš Jemeno. Tuo pat metu tie, kurie atsakingi už šią padėtį, ją tik dar labiau eskaluoja. Ką gali padaryti ES? Mums reikia glaudesnio bendradarbiavimo su įvairiais, įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, kaip antai jungtinėmis tautomis. Ir taip pat reikia iškoti politinio sprendimo Jemeno problemą išspręsti. Dėkoju, panas Jakovčič. Vieną minutę. Aš nesu čia tam, kad kalbėčiau, bet jeigu Aldė yra suteikiama vieną minutę, tuomet norėčiau paprašyti, kad jūs suteiktumėte tą minutę poniai Bilbao. Ji paprašė žodžio prieš mane ir jeigu dar bus lai, papildomo laiko, tuomet aš mielai pakalbėsiu. Pirmininkas, ne, nemačiau, kad jūsų kolegė būtų prašiusi žodžio. Na, bet prašau, žinoma, galiu jai skirti laiko pasisakyti, o po to galėsite kalbėti jūs. Kalbėkite. Pone pirmininkė, Jemenas patiria neįtikėtiną humanitarinę krizę, turime tai suprasti ir situacija Jemene nepasikeis per naktį, kaip matome yra kišamas įvairiais kariniais veiksmais iš įvairių pusių, yra suinteresuotos įvairios karinės grupuotės, e, kurios kariauja Jemene. Ir Europos Sąjungai kyla naujas iššūkis, tai yra suteikti humanitarinę pagalbą, kadangi milijonai žmonių bus priversti kesti skurdą, milijonai vaikų negalės išgyventi tokiomis sąlygomis. Tad kreipiamės į Europos komisiją dėti visas pastangas, kad visos konfliktuojančios šalis būtų susėstų prie dėrybų stalo. Tik taip bus užtikrinta, kad šis konfliktas e, būtų išspręstas ir būtų išvengta humanitarinės krizės, e, kurią mes dabar čia matome. Pirmininkas. Atsiprašau, ponia Bilbao, nematėme jūsų sąraše, tačiau suteikėme jums žodį minutiai. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš prašiau e, žodžio, tikiuosi, galvojau, kad jūs pasižymėjote, tačiau ačiū, kad suteikite tą dabar žodį. Jemenas patiria neregėto masto konfliktą, tai yra šali, viena iš skurdžiausių pasaulio valstybių. Ir e, kasdieną vyksta kariniai išpoliai, kurios, kurių aukomis tampa nekalti žmonės. E, didžiulė problema yra vaikai kariai yra nepakankamai veiksmingai teikiama humanitarinė pagalba, teikiamos gabenamos humanitarinės e, priemonės ir prekes. Jungtinės tautos turėtų imtis aktyvesnio vaidmens. E, humanitarinė parama turi pasiekti visus, kuriems jos reikia ir reikia atlikti išsamų tyrimą dėl to, kas ten vyksta. E, ši valstybė turi būti atkurta Ypač norėčiau paminėti septynius baskų ir katalonų, kataloniečių, e, septynis baskus ir kataloniečius e, turistus, kurie dėl šio konflikto e, žuvo šiame, šio, šio konflikto metu. Dėkoju. Pirmininkas, baigėme šią diskusiją, dabar žodį suteikiu ponui Hanui, kad užbaigtų šią temą. Ačiū pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Kaip jau sakiau, visi siekiame to paties tikslo kad e, būtų nutraukti kariniai veiksmai, kad e, vyktų e, dėrybos tarp šalių šiame regione. Šie konfliktai gali tik padidinti nestabilumą ir chaosą. Jeigu pavyktų susitarti dėl paliaubų, tai padėtų spręsti problemas Jemene ir kitur artimuosiuose rytuose. Šiandien yra politinis konsensusas, kalbant apie e, visų e, Jemeno visuomenės e, segmentų statusą ir pagalbą kovojant su krize. Reikia skubiai susitarti dėl priemonių, įskaitant e, skubę humanitarinę pagalbą ir e, ginkluotųjų pajėgų pasitraukimą, e, Daesh ir kitų grupuočių veiklos sustabdymą. Reikia būtinai skubiai teikti maistą, vaistus ir kitus produktus. Reikia eiti politiniu keliu ir jeigu e, nebūtų įmamasi pakankamai veiksmingų veiksmų, galėtume sulaukti labai rimtų pasiekmių e, visam įlangos, Persijos įlangos regionui. Ir mm, tam, kad vyktų sėkmingos dėrybos, reikia, kad būtų įvykdytos e, būtinosios sąlygos, kad pagaliau galėtume užtikrinti taiką ir saugumą žmonėms. Svarbu, kad e, e, į procesą įsitrauktų visos e, šio regiono suinteresuotusios šalis kartu su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis. Europos Sąjunga, dar kartą pasakysiu, yra pasiruošusi suvaidinti labai aktyvų vaidmenį šiuose procesuose. Dėkuoju, ačiū labai komisijos nariui Han. Jūs liksite su mumis ir uh, kitų plenarinių diskusijų metu. Norėčiau priminti, kad gavome septynius rezoliucijų projektus.